Start, uh... Na kai pradėsime posėdį. Aš turiu nemažai dokumentų prieš akis, taigi nebijoju, kad galėsiu pradėti posėdį. Na kągi, sveiki susirinkę. Šiandienos posėdės bus dviejų dalių. Iki pusės vienuoliktos mes dirbsime šioje salėje ir mūsų darbo tvarkė yra numatyta aptarti komisijos rekomendacijas tarybai, e, rengiant sprendimą, kuris įgaliotų pradėti dėrybas pagal ES veikimo sutarties 218 straipsnį dėl papildomų protokolo. Uh, pridėto prie konven... Europos tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos. Ir po to vyks mūsų bendras posėdis su dėvė komitetu. Ir tuomet mes perėsime į kitą salę ASP 3G3. Taigi, dėl šio darbo tvarkės punkto Europos taryba šiuo metu rengia papildomą protokolą, kuris bus pridėtas prie konvencijos dėl terorizmo prevencijos, tam, kad būtų įgyvendinta rezoliucija numeris 2178, e, e, kuri praeitą savaitę, atsiprašau, praeitų metų rugsėjo mėnesį buvo patvirtinta Junktinių tautų saugumo tarybos. Ir e, šiame protokole, dėl kurio dėja dėrybos buvo labai trumpos, turėtų suteikti baudžiamą atsakomybę už dalyvavimą teroristų mokymuose, mokymuose ir už e, e, užsienio kovotojų rengimo, finansavimo ir a, kelio, jų kelionių organizavimo terorizmo tikslais. Remiantis ES veikimo sutarties 218 straipsnių, ir atsižvelgiant ES e, įgaliojimus, Europos komisija turėtų patikti savo rekomendacijas dėl tarybos sprendimo, kuris turėtų įgaliotojai pradėti dėrybas. Ir labai svarbu būtų, kad Europos parlamentas galėtų dalyvauti šiuose dėrybose. Todėl pas mus šiandien atvyko komisija, kuri turėtų šiandien mums pristatyti savo parengtas rekomendacijas tarybai. Ir taip pat norėčiau pasveikinti uh, Europos tarybos e, koordinatorių e, kovos su terorizmu klausimais pona Kojedzykovą, kuris papasakos mums apie tai, kaip vyksta darybė, darybos. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Olivier Liuik, komisijos atstovui. Prašau. Yeah. Thank you. Thank you, Ačiū, e, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Dėkoju Jums už kvietimą atvykti į Jūsų komiteto posėdį, tam, kad papasakotume Jums apie tai, kaip vyksta visas procesas šiuo klausimu šiandien. Jūs minėjote, kad Europos taryba pradėjo darbą praeitų metų sausio mėnesį, reaguodama į Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją kuri buvo patvirtinta praeitų metų rugsėjo 24 dieną. Ir ta rezoliucija buvo parengta po to, kai Europos atsiprašau tarybos atstovai buvo susitikę su valstybių vadovais rugsėjo 17 dieną. Barackas Obama buvo sukvietęs tokį susitikimą ir da, Šio dokumento tikslas yra numatyti baudžiamąją atsakomybę už tam tikrus veiksmus, kurie yra susijęs su užsienio kovotojų rengimu. Kaip jums yra žinoma, ES lygmenių mes jau seniai nagrinėjame šį klausimą ir, ir čia ir įvairiuose generaliniuose direktoratuose buvo kalbama apie tai, kad mums reikėtų praplėsti Lisabono sutarties numatytas nuostatas tam, kad galėtume pakeisti dabar galiojantį pagrindų sprendimą, kuris buvo parinktas dar 2002 metais ir peržiūrėtas 2008 metais. Šių metų sausio 21 dieną Europos tarybų ministrų komisijoje buvo nuspręstantis veiksmų po reaguojant įvykius Paryžiuje. Kalbėdamas apie patį procesą, galiu pasakyti, kad e, mes atsidurime kiek keistoje padėtyje, nes diskusijos ekspertų lygmenių jau prasidėjo Strasbūrė. Tuo pat, tuo pat metu, kai mes dar nebuvome apsisprendę dėl savo dėrybinių įgaliojimų. Taigi mes stengiamės e, pasivyti nuvažiuojant į traukinį. Mes e, aktyviai dalyvavome dėrybose Strasbūrė ir kartu stengiamės koordinuoti įvairių grupių pozicijas, tam, kad geriau spendėtume ES ir valstybių narių poziciją. Ir kartu mes parengėme e, tarybos sprendimo dėl e, dėrybinių galiojimų projektą. Ir tie galiojimai yra klasikiniai iš esmės, nes jie remiasi jūsų minėtos sutarties 218 straipsnių. Mes pagalvojame, kad jie, gal ir ne visi, bet didžioji dauguma klausimų, kurie bus nagrinėjami rengiamame protokole, patenka į ES kompetenciją. Taigi mes parengėme įgaliojimų projektą Ir kaip jūs ir minėjote, mes norėjome, kad galėtume, mes galėtume dėrėtis ES vardu dėl to, kad būtų kriminalizuotos tam tikros veikos, tyčinės veikos. Tai yra arba teroristų. Uh, uh, verbavimas arba dalyvavimas verbavimo procese, dalyvavimas mokymuose, bandymas e, išvykti, e, nuvykti į kitą šalį terorizmo tikslais, finansavimo lėšų e, rinkimas terorizmo tikslais ir bet kokios pagalbos suteikimas tiems, kas ketina keliauti terorizmo tikslais. Štai dėl ko šiuo metu deramasi. Įgaliojimų projekto uh, teisinė dalis yra labai trumpa, iš trijų dalių. Ten yra tiesiog yra pasakyti, kad komisija dėrėsis ES vardu, valstybės narės dalyvaus dėrybose. Ir koordinavimo darbą atliks laikinasis komitetas. Atitinkama grupė da, tarybai ir taip pat jie atliks ir koordinavimą vietoje. Ir mes atlikome šias dvi funkcijas. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad jie labai greitai sureagavo įvykius ir laikinasis e, e, komitetas kuris dirbo tiek per dėrybas, tiek per kavos pertraukėlės, tiek po to, kai darbas buvo, buvo baigtas pasiteisino ir aš manau, kad mes sugebėjome gerai atspindėti ES poziciją šiuose dėrybose. Instrukcijose skirtose e, dėryboms yra nurodyta, kad mes turėtume laikytis Jungtinių tautų hartijos septintojo skyriaus nuostatų ir Pagrindinis klausimas yra toks, kaip galima būtų kriminalizuoti mano minėtas veikas. Apie tai, iš esmės, apie visas tas veikas kalbama uh, e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos šeštajame paragrafe. Bet e, gali būti, kad reikės atsižvelgti ir į e, kitas rezoliucijos nuostatas jei jos bus reikalingos tam, kad galima būtų geriau gyvendinti šeštojoje pastraipoje nurodytus dalykus. Taigi, iš esmės, mes norime parengti visas sąlygas tam, kad realiai praktikoje galima būtų gyvendinti saugumo darybos rezoliucijos šeštąją šeštą pastraipą. Bet iš esmės rengiamės tai yra e, taip pat ir veiksmams numatytiems šešt, ketvirtoje ir penktoje pastraipose. Mes manome, kad ES ir valstybės narės, tai, tai yra visos konvenciją pasirašyšios šalis, turėtų numatyti baudžiamą atsakomybę savo nacionaliniuose e, teisės aktuose, laikydamosi e, be abejo ES teisino nuostatų, tam, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas ir nuspėjamumas. Nė viena valstybė narė negalėtų neturėtų kurti naujų nusikaltimų kategorijų, naujų nuostatų, jei jų mhm. nacionalinėje teisėje jau egzistuoja nuostatos, pagal kurias yra numatyta baudžiamojo atsakomybė už minėtas veikas. Taigi mes dirbame ir ES ir nacionalinių e, lygmenių ir čia yra e, šiokios tokios laisvės dėl to, kaip viskas būtų apib, galėtų būti apibriešta tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių. Ir paskutinis dalykas, tai yra nesusėjimo straipsnis, kuri, kuris daro nuorodą į 2005 metais pasirašytą pagrindinės konvencijos 26 straipsnį. Ir ten yra parašyta, kad uh, santykiuose tarp ES ir valstybių e, narių remiamasi yra ES teisė. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju, ponui Liuik. Ir prieš suteikdama žodį ponui Koidikov, aš norėčiau kreiptis į ponę Melnačią, pirmininkančios Latvijos atstovę. Dėkuoju, labas rytas visiems, dėkuoju ponė pirmininkė už tai, kad sutikėte man žodį. Aš norėčiau papasakoti Jums apie tai, kas vyksta šiuo metu taryboje. Pirmininkauti šalis ir valstybės narės puikiai supranta, kokia susiklostė situacija. Olivier jau nupasakojo, kokios buvo aplinkybės. Europos taryba pradėjo renkti papildomą protokolą gan greitai ir uh, dirbam buvo labai sparčiai ir mes iš savo pusės laukiame, kol komisija patvirtins mūsų e, dėrybų įgaliojimus ir tol, kol mes jų laukiame, pirmininkaujantį šalis. Išnagrinėjau šį nepaprastai svarbų klausimą ir mes taip pat pradėjome dirbti labai sparčiai. Įvyko e, e, du bendrų reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose mes kalbėjome apie uh, dėrybų įgaliojimus, nes norėjome, kad jie būtų priimtini visiems. Mes rengėme gairės ir aptarėme kitus klausimus, susi, kurie rūpi valstybėms narėms. Tai buvo klausimai, kurie buvo taip pat nagrinėjami ir dėrybose Europos taryboje ir kurie sukėlė valstybinį susirūpinimą. Be to mes e, supratome, kad situacija buvo tokia, kad mes negalėjome tikėtis, kad darybos Europos tarybų užtrūks, nes matėme, kad dirbama yra labai greitai ir mano kolega papasakos jums apie tai, kaip dirbama Europos taryboje, bet mes matome, kad Europos taryba norėtų patvirtinti šį protokolą jau gegužės mėnesį. Ir valstybės narės suprato, kad e, mums reikia darybų įgaliojimų kuo skubiau. Todėl mes dirbame labai greitai. Ir pirmininkauti šalis darė viską, ką galėjo tam, kad e, galima būtų viską paruošti laiku. Ir tikimės, kad sprendimas jau bus paruoštas e, šiandien. Ir balandžio 7 dieną įvyks posėdis Ir aš tikiuosi, kad mes turėsime dėryboms reikalingus įgaliojimus tame posėdėje. Tai tiek gali jums pranešti pirmininkaujantį valstybę. Aš manau, kad ir pirmininkaujantį valstybę, ir valstybės narės palankiai yra nusteikusios šio darbo atžvilgiu ir aš tikiuosi, kad mes galėsime viską padaryti laiku. Dėkoju, dabar e, žodį suteikiu Europos tarybos koordinatoriui kovoje su terorizmu, e, ponui Kojedikov, kad jisai papasakot mums apie vykstančias dėrybas. Well, first of all, apologies for coming a, a little bit late. I think that this committee, uh, talking about terrorism, is not under particularly great threat of a terrorist attack because you would, of course, recognize a terrorist by the fact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 For us, for the Council of Europe, it is a threat to the democratic setup of our member states. There is one declaration which goes back to 1978 by the... Buvo paskelbta deklaracija ir um, iš tos deklaracijos e, išplaukia pagrindinės nuostatos kovai su terorizmu, kurio pasakyta, kad terorizmas yra grėsmė demokratijai valstybėse narėse. 2005 metais buvo priimtas dokumentas, kurių turinys yra labai aiškus. Terorizmas yra nepriimtinas jokiai kultūrai, jokiomis aplinkybėmis. Tad Europos taryba pasirinko e, tą požiūrį, kad terorizmas yra priešiškas demokratijai, jis neturi būti priimtinas jokioje kultūroje ir jokiai kultūrai. Metų eigoje priėmėme keletą konvencijų. Turime e, konvencijų dėl terorizmo išnaikinimo tai e, pirmiausia apima priemonės, kurios yra susijusios su to, kad teroristinės atakos yra pirmiausia e, antipolitinis veiksmas, paskui 70-ame dešimtmetyje buvo kalbama apie protokolo pagrindinę konvenciją dėl terorizmo prevencijos. Tuo metu buvo numatyta naujų dalykų tarptautinėje teisėje, valstybės narės buvo prašomos taikyti baudžiamąją atsakomybę e, už teroristinių atakų e, rengimą arba, pavyzdžiui, e, mokymo teroristams teikimą, provokacijų rengimą ir taip toliau ir panašiai. Taip pat turime konvenciją nukreiptą prieš pinigų plovimą ir svarbių rekomendacijų. Mes jas vadiname švelniosiomis teisės nuostatomis E, tai yra komisijos rekomendacijos dėl pagarbos žmogaus teisėms, kovojant su terorizmu. Ir taip pat yra kalbama apie priežiūrą, specialių priemonių naudimą teroristinių aktų tyrimui ir panašiai. Europos taryba griežtai pasisako už žmogaus teisų gynimą visais atvejais. E, reikia ginti tiek aukų, tiek teroristų žmogaus teisės. Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje tuo metu buvo kalbama apie CŽV specialiąją e, kalinių pervežimo programą apklausos tikslais. E, tuomet buvo pasakyta, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos kovojant su terorizmu ir teroristais. Prisimenu, kaip ambasadoriai ir ministrai kalbėjo tuomet taip, sakydami, mūsų šalyje tai būtų neįmanoma, prezidentas Bušas tuomet sakė, na taip, tokią programą mes turim, kai visi sakė, kad pas juos tai būtų neįmanoma. Ir be abejo, mūsųse teismai gintų žmogaus teisės, netgi tuo atveju, jeigu e, kalbame apie teroristus, nuteistus asmenys už terorizmą, ar, pavyzdžiui, net jeigu kalbėtume apie tos žmonės, kuriems rankos paspaus nenorėtumėm, su kuriais bendrauti nenorėtumėm. Labai svarbus dalykas yra tarp, teisinė tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimo nuostatos konvencijose. Turime apie 20 teisės aktų šioje srityje. Europos Sąjungoje viskas paprasčiau, viskas lengviau. Turime Europos arešto orderį ar panašius dalykus, tačiau kalbant apie terorizmą, reikia pasakyti, kad tie dalykai siekia toliau paprastai negu Europos Sąjunga. Tad svarbu turėti ir papildomas priemonės. Na ir dar vienas svarbus dalykas. Europos taryba skatina tarp, dialogą tarp kultūrų, siekia demokratinių įtraukių visuomenių kūrimo. Plačiau kalbant, visa tai yra tos priemonės, kurios padeda užkirsti kelią terorizmo atsiradimui ir jo plitimui. Dabar keletą žodžių apie protokolą. Aš kalbėjau apie politinę būtinybę turėti tokį protokolą ir mums džiugu pažymėti, kad sulaukime didelės politinės paramos. Taip pat turiu pažymėti, kad pro, dėl protokolo buvo deramas labai skaidriai. Specialioji darbo grupė susitiko tris kartus ir po pirmo posėdžio buvo nuspręsta, kad kiekvienas projektas turi būti skelbiamas viešai. E, kai būdavo parengiama nevieša versija, būdavo skelbiamos išnašos ir paskui tekstas buvo parengiamas ir skelbiamas viešai, kad visi galėtų susipažinti. E, kalbėjau su nevyriausybinėmis organizacijomis, su Amnesty International, su teisininkų komisija, su visai lė kitų nevyriausybinių organizacijų. Ir e, sulaukėme prašymų būti stebėtojais e, komiteto darbo grupėje. Komitetas nusprendė žengti papildomą žingsnį, mes paskelbėm taip pat ir toms organizacijoms protokolą, kad jie galėtų susipažinti taip pat, tos organizacijos galėtų susipažinti su išnašomis, su komentarais ir panašiai. Be abejo, teisiškai kalbant, šis sritis labai sudėtinga, nes kiekvienas nusikaltimas yra susidedantis iš tam tikro veiksmo, tam tikro akto. Ir pagal ES teisės nuostatas e, ketinimai dar nėra nusikaltimas. Norint laikyti e, nusikaltimu, tai reikia pasakyti, kad turi būti atliktas kažkoks veiksmas, kuris galėtų būti laikomas baustinas pagal būdžiavosios teisės nuostatas pasiruošimo fazė e, šitam terorizmo aktui taip pat yra laikoma nusikalstama veikla. Pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių klausimų buvo e, atsis, buvo, vienas iš klausimų buvo atsis, galimybė atsisakyti dėrėtis. Buvo stengiama ieškoti tinkamo teisinių sprendimų siekiant įgyvendinti teisinės normas Kol kas dėl šių nuostatų nėra dar iki galo susiderėta. Kaip sakė kolegos, kai kurios valstybės narės norėjo padaryti daugiau, jeigu numatyta protokole. Pavyzdžiui, antrajame protokolo straipsnėje yra kalbama apie junginius ar sambūrius, kurių tikslas E, veikti nusikalstamų būdų, nes čia būtų panašus, panaši savoka, kaip vartojama nusikalstama, nusikalstama grupuotė, jos organizavimas, konspiracijos kažkoks rengimas. Ir Prancūzijos sistemoje ta, ta savoka yra tinkama, tačiau protokolo šioje fazėje ta savoka nepasirodė tinkama. Reikėtų pasirinkti kitus apibrėžimus, atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį, kas yra nusikalstama grupė ar galimai teroristinė grupė. Protokolo pridėtinė svarbiausia vertė yra štai kokia. Jo dėka bus galima harmonizuoti egzistuojančius teisės aktus. Kai kalbame apie ekstradicijos prašymus, mes kalbame apie dvigubą nusikaltimą, jeigu nusikaltimas padarytas ne toje šalyje, kuri prašo išdavimo, tuomet turi būti numatytas mechanizmas asmenį išduoti, kad būtų galima kovoti su terorizmu. Ir, kaip jau sakiau, e, kelionės į užsienį ar prekyba terorizmo tikslais yra laikoma nusikaltimu. E, palengvinimas e, kelionių terorizmo tikslais taip pat ir nusikaltimas. Septintasis raipsnis čia yra labai svarbus. Tai yra e, pasikeitimasis informacija ir uh, palengvinimas keitimos informacija yra antras labai svarbus dalykas. 24.7. punkte yra kalbam, kad keitimas informacija tarp policijos struktūrų kovoja su terorizmu. Jeigu, pavyzdžiui, Turkija sulaiko kažką prie sienos, turėdama įtarimų, kad tas žmogus vyksta į Siriją, jie turi turėti galimybę paskambinti kažkam ir užduoti klausimą. Jeigu pilietis yra iš Europos Sąjungos, e, jie turi tiesiog e, turėti galimybę užduoti klausimą ir sulaukti atsakymą. Jie turi patikrinti tos mens pastatą ir taip toliau ir panašiai. Tačiau jeigu atsakymo nesulaukiama, tas asmuo negali būti sulaikomas ir jis, ir jis turi gauti leidimą keliauti toliau. Tad greitas keitimasis informacija praktinių požiūrių vertinant yra vienas iš esminių dalykų. Na, nesileisiu teisinės detalės. Nekalbėsiu apie apibrėžimus, tik tai norėčiau pasakyti, kad darybų metu buvo labiausiai sustelta prie tokio klausimo, kaip užtikrinti pagrindinės teisės ir žmogaus laisvės ir tuo pat metu pritaikyti baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus, kurie veda į teroristinės atakas. Protokole tiksliau pagrindinės konvencijos straipsnėje buvo pasitelktas buvo pasitelkta, sten, stenografiškai buvo perkelta iš pagrindinės konvencijos tos nuostatos į protokolą. E, tačiau mums buvo pasakyta, kad jeigu sąrašas būtų tęsiamas su dokumentu, tai tuomet gali iškilti klausimas to, kodėl neparašyta viskas, nepaminėti visi dokumentai ir visos pagrindinės konvencijos nuostatos. Tai štai, rengiant projektą su tokia dilema buvo susidurta. Kai dėl pačios procedūros E, Europos taryboje protokolas, e, e, protokolo projektas yra parengtas, trys darbo grupės dirbo ir dabar protokolas keliaus į terorizmo ekspertų komitetą. Turim tokį Europos taryboje. Mes komitetą vadiname kodekste, tai yra komitetas kovai su terorizmu, jis teikia informaciją mums, mūsų ministrams ir panašiai. Taigi protokolas keliaus į kodekster e, komitetą, balandžio 7 dieną bus svarstymas jo, paskui keliaus Teisės reikalų komitetų ministrų e, posėdį, ten dalyvaus įvairių vadovų, GIA vadinasi šis komitetas, arba kitaip tariant, Teisės reikalų komitetas, Teisės reikalų komiteto e, teisinė tarnyba, e, mūsų parlamentinės asamblėjos, asamblėjos teisinės reikalų tarnyba pateiks naujo, paskui e, šis dokumentas bus tvirtinamas. Tai turėtų atsitikti balandžio 29 dieną. Kiekužės 19 vyks ministrų sesija, bus kalbama apie pirmininkavimo perkelimą čia į Briuselį ir manome, kad bent keletą šalių jau galės pasirašyti šį dokumentą. Problema dėl pasirašymų yra štai kokia. Trys savaitės nuo prae, prieimimo ir to posėdžio gali būti nepakankamas laikas, e, kad būtų galima visom šalim šį dokumentą pasirašyti, nes kai kur turi vykti konsultacijos e, su teismais, e, konsultacijos su atskirais ministrais ir panašiai. Mes manome, kad yra labai svarbu dirbti greitai, priimti šį protokolą. Protokolas, aišku, jokių revoliucijų nepadarys. E, svarbu yra tai, kad jį ketina priimti kai kurios ES valstybės narės, tačiau, kaip jau sakiau, jo pridėtinė vertė yra ta, kad jis palengvins bendradarbiavimą nes e, apimamos nuostatos, kurios siekia daugiau nei apriepia ES teisės aktai kai kuriais atvejais. Pavyzdžiui, Sirija, e, santykiuose su Sirija tas protokolas gali pasitarnauti. E, e bus kalbama taip pat apie keitimosi informaciją, sistemą, kuri minima 24.7 straipsnė. Dėkoju Jums, e, nemažai kolegų nori pasisakyti. Aš tiesiog dabar perskaitysiu užsirašysiu pasisakyti sąrašą. Mrs. Ravoda Lon, Mr. Lopez, Dagi, uh, Lopez Aguiar, uh, e, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, uh, e, Mrs. Fayon. If uh, nobody else, then uh, I close the list and I... Tai tiek. A, ne, dar yra. Norinčių pasisakyti. A, ne, čia kitas, kita informacija. Taigi norėčiau tiesiog Jums pranešti, kad prašysiu Jūsų kalbėti neilgiau nei po dvi minutės. Bet aš gerai esu nusiteikus e, šiandien. Tiesiog noriu priminti, kad mes turime baigti 10 val. 30 minučių, nes po to mes turėsime dalyvauti kitame posėdėje. Taigi, kolegos, pradedame. Pone Intveld. Ačiū pirmininkė ir stengsiu kalbėti kuo trumpiau. Turiu prisipažinti, kad man kelia susirūpinimą tai, ką e, jūs sakėte. Ponas Kudžikov e, jau įvardėjo kai kuriuos klausimus, kurie kelia man susirūpinimą. Pirmiausia, dėl procedūros. Jūs jau kalbėjote, kad jūs nesate tikras dėl darbo grafiko. Kai klausiausi komisijos, kai jį apibrėžė įgaliojimus, o jie yra e, apibriešti labai neaiškiai. Man atrodo, kad mums tiesiog sakoma, kad klausykite, jūs čia pasirašykite, o mes pato viską įrašysime. Ir šio susitarimo turinys e, kelia man taip pat nerimą. Iš esmės, e, tikslui mes visi pritarėme, mes visi žinome, kokia yra problema ir norime ją įveikti. Tačiau man atrodo, kad mes tikrai žengėme labai pavojingą kryptimi. Pirmiausia, panašu, kad mes kūrėme teisės aktą, kuris bus skirtas konkrečiai e, vienai grupiai ir net vienai terorizmo rūšiai. Ir mes čia kalbame apie kažkokius standartus. Panas Kudikov e, tai kaip ir minėjo ir aš galėčiau jam pritarti. Baudžiamosios atsakomybės numatymas už ketinimą. Aš suprantu, kad galima bausti už e, padarytus veiksmus, bet da, e, kriminalizuoti bandymą iškelia, e, nuvykti į kurią nors šalį, ketinant tenai dalyvauti teroristų veiksmuose, man nes nėra suprantama. Jei, sakykime, jūs vykstate iš, e, iš Bono į Berlyną, dėl to, kad jūs neva norite tenai kažką padaryti, ar už tai galima bus baudžia, bausti baudžiamąją atsakomybę, man tai nėra suprantama. Bet to ūsinio kovotojų savoka man irgi nelabai yra suprantama. Nes iš esmės mes nekalbame apie kažkokius susiniečius, mes kalbame apie ES piliečius. Aš jau jums už tai, kad jūs papasakojate mums apie tai, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbus darybų aspektas. Aš suprantu, kad teroristų veiksmų finansavimas ar jų rengimas, organizavimas, taip, tai yra konkrečios veikos, bet numatyti baudžiamą atsakomybę už ketinimą yra labai keista. Jei kas nors važiuoja į Pakistaną, pavyzdžiui, Ir tas žmogus yra įsitikinęs, kad jisai nori tapti turistu, bet tenai nuvykęs, pavyzdžiui, ir apsidairęs aplinkui, pagalvoja, mm, ne, gal ir nenorėčiau tuo užsimti. Ir jisai grįžta namo. Ar galima jį bausti būdžiamąją atsakomybę už tai? Gal reikėtų kaip tik jam padėti? Aš bijau, kad mes galime prarasti galimybę padėti tiem žmonėms. Tai būtų gerai, jeigu komisija konkrečiai papasakotų, e, koks bus darbų grafikas, e, kokie bus konkretus jūsų veiksmai ir gal galėtumėt paaiškinti, kaip bus sprendžiamas tas ketinimo kriminalizavimo, kriminalizavimo klausimas. Pana Laurės tik ką tik atvyko ir aš norėčiau Jums pranešti, kad nėra vertimo į uh, estų kalbą. 24 september 2014 antog FNs säkerhetsråd resolutionen 2178 om utländsk terrorism och om utländska krigare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 ir kaip galima būtų užtikrinti, kad nebus pažeistos tų žmonių žmogaus teisės, nes mes visi suprantame, kad mums reikia užtikrinti tinkamą, tinkamą uh, pusiausvyrą tarp saugumo ir žmogaus teisų. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présence. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju už e, pristatymą. Aš manau, kad e, kovojant su terorizmu būtina turėti bendrą uh, europinį požiūrį tiek ES, tiek ES tarybos lygmenimis. E, Europos e, kovo, kovotojų problema turi būti sprendžiama taikant minimalius bendrus standartus. Vasario mėnesį parlamentas nubalsavo dėl dokumento dėl kovos su terorizmu ir mes norėtume pasiūlyti komisijai apibrėžti e, europiečių kovotojų savoką, kad būtų užtikrintas teisinis e, numatomumas. Europos e, tarybos konvencija šios sėties bus labai geras pagrindas. Ir tai palengvins e, jungtinių tautų 218 rezoliucijos įgyvendinimą dėl terorizmo prevencijos. Tai yra 21 78. Dėl terorizmo prevencijos. Tai yra susijęs su uh, kelionėmis į užsienį, kurios būna susasąja su terorizmu, bei tokių uh, kelionių lengvinimą. Galbūt uh, būtų įdoma, galbūt būtų uh, tikslinga uh, šios šį, šį protokolą įtraukti į ES e, akį, e, tuo būdu užtikrinant e, harmonizavimą baudžiamosios teisės rytyje, reaguojant į Europos kovotojų problemą. Dėkuoju, panas Lopės Agijar. Ačiū, pirmininkė. Kova su terorizmu yra nepaprastai įdomus klausimas. Ir Per pastarusius mėnesius mes dažnai apie tai kalbėjome. Čia dabar mes kalbame apie teis, kovą su terorizmu teisinėmis priemonėmis. Ir tai yra nepaprastai įdomus klausimas. Aš esu teisininkas pagal įsilavinimą. Ir nemažai metų praleidau rengdamas uh, būdžiamosios teisės aktus. Ir aš turiu prisipažinti, kad tai, apie ką jūs kalbėjote, tai, ką jūs mums pristatėte, tai yra nepaprastai sudėtingas teisės aktas. Jūs kalbėjote apie jungtinių tautų rezoliuciją. Po to Europos taryba, ne Europos Sąjunga, Europos taryba patvirtino e, konvenciją dėl terorizmo prevencijos. Po to mes kalbame apie įgaliojimus dėrėtis dėl papildomo protokolo, kuris turėtų pakeisti pagrindų sprendimą, kuris leidžia mums kovoti su terorizmu. Ir kuris taip pat numatytų baudžiamąją atsakomybę už dalyvavimą teroristų mokymuose, už keliones į kitas šalis terorizmo tikslais, arba už tai, kad parodomas noras dalyvauti teroristų mokymuose ar keliauti į e, pas teroristus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ponė, kaip galima bus užtikrinti, kad šis protokolas bus toks, kad jame bus numatyti aiškus teisiniai parametrai, kurie leis valstybėms narėms tinkamai pakoreguoti savo baudžiamąjį kodeksą tam, kad mes turėtume bendrą teisinę sistemą, kuri leistų mums bausti baudžiamąją prasme, baudžiamąją tvarką asmenys, kurie vykdo tas veikas. Ir žinome, kad Europos taryboje pradėjo dirbti iš karto po to, kai įvyko žudinės Paryžioje. Ir taip buvo pradėtas svarbus procesas. Kiekvienos valstybės narės nacionalinis parlamentas turės e, atlikti savo darbą tam, kad galima būtų numatyti baudžiamą atsakomybę už e, minėtą veiklą. Taigi, e, kokia bus šio protokolo pridėtinė vertė, kaip jisai padės man, mums pakoreguoti jau turimas teisės nuostatas tam, kad galima būtų numatyti būdžiamą atsakomybę už minėtą veiklą. Dėkuoju. Thank you, Chair. Sargentinį, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl sprendimo prieimimo proceso. Čia man ne viskas yra aišku. Kai klausiausi pono Kudžikov, supratau, kad Europos taryba ketina patvirtinti protokolo peržiūrą balandžio pabaigoje, o pasirašyta jį jau gegužės 23 dieną. Ir valstybės narės, tai yra jų ministrai turėtų pasirašyti šį protokolą. Ir ko gero, tarp tų valstybių bus ir ES valstybių narių. Bet juk parlamentas turėtų atlikti savo darbą ir turėtų patvirtinti išvadas. Taigi, mane neramina tai, kad aš turėsiu patvirtinti kažkokį dokumentą jau po to, kai jį pasirašys kai kurios valstybės narės ir kai jau bus pakeista konvencija. Man šis procesas nėra suprantamas. Be to, aš galvojau, kad Europos komisija yra atsakinga už dėrybas ES vardu su Europos taryba. Ir mes galėtume dabar nagrinėti komisijos įgaliojimus dėrėtis. Bet tai, kad ūsinių reikalų ministrai atėmė šią prerogatyvą iš komisijos, man nėra aišku. Ir man visiškai nėra aišku, ką aš, kaip Europos parlamento narė, galėčiau įvykdyti savo demokratinę pareigą. Tai yra patikrinti, pirmiausia, suteikti jums galiojimus, po to tikrinti, kaip jūs jų laikotės ir po to jau patvirtinti savo parašų jūsų sudėrėtą dokumentą. Ir Aš norėčiau, kad ir komisija, ir pirmininkaujant Latvija mums paaiškintų, kas vyksta. Man atrodo, kad čia mes pradedame ne nuo to galo. Mes e, kalbame apie klausimą, kuris e, gali turėti labai daug e, įtakos ir pagal kuri gali atsitikti ir taip, kad bus pažįstos žmonių, mūsų žmonių žmogaus teisės. Ir iš esmės mano klausimas yra susijęs su tuo, apie ką kalbėjo Sofija Intveld. Pavyzdžiui, kaip mes galėsime įrodyti, kad kažkas ketino dalyvauti teroristų mokymuose, e, tam, kad po to galėtų dalyvauti teroristų išpolėje. Pavyzdžiui, Niderlandų piliečiai keliauja e, į Vokietiją ir, pavyzdžiui, jie neturi savo bagažinėje ginklų, bet jie, yra, jie turi e, E, karinę e, e, aprangą. Ir ar tai rodo, kad jie ketino kažką padaryti? Ir ar tai iš tikrųjų teisėjas galės pasakyti, kad tie asmenys ketino į, užsimti terorizmu, taigi man labai įdomu, kaip bus viskas vyks ateityje. Ir paskutinė pastaba. Spartus dalymasis informacija tam, kad galima būtų iš karto nedelsint sulaikyti potencialų teroristą. Aš suprantu, kad tai yra reikalinga, bet kaip mes galėsime užtikrinti, kad Europos Sąjunga neperduotų informacijos režimui, kuris yra linkęs pažeidinėti žmogaus teisės. Kaip mes galėsime užtikrinti, kad tas režimas nepaprašys duomenų ir informacijos, kurią po to galės panaudoti visiškai kitais tikslais. Dėkuoju. Toliau ponė Gomeš. Dear, yes. Ačiū. Vakar išklausėme Frontex direktorių. Jis mums sakė, kad valstybės narės nieko nėra nuveikusios e, dėl prekeivių žmonėmis gaudimo. Tačiau mes žinom, kad ši veikla yra labai susijusi su terorizmu. Nepaisant to, kad ši veikla yra labai kriminalizuojama, laikoma nusikalstimų baudžiamoji tiek tarptautinės teisės, tiek nacionalinės teisės, e, nieko e, nenuveikta. Tad mes siūlome dabar e, bausti baudžiamąją tvarką tuos dalykus, už kuriuos jau yra ir taip numatyta baudžiamoji atsakomybė. Šio peržiūrėto protokolo pridėtinė vertė, spėčiau, yra ne tik harmonizuoti egzistuojančius teisės aktus, bet taip pat suteikti galimybės lankstesniems ekstradicijos procedūroms, kalbant apie Europos tarybos šalis. Bet kolegės Argentinė teisingai pažymėjo, kad yra kitų Europos tarybos narių, kurios galėtų pasinaudoti šiomis savokomis labai iškreiptims tikslams siekti. Mes matome, kad jau yra naudojamasi įgaliojimais, norint pasinaudoti tarptautinių arešto orderių. E, siekiant areštuoti tuos asmenys, kurie jų šalims netinka. Tad štai Europos taryboje yra tokių valstybių, kurios galėtų piktam panaudoti, piktavališkai panaudoti tuos dalykus. O kokia turėtų būti pridėtinė vertė? Reikėtų daryti tai, kas yra svarbiausia, o mano supratimu reikėtų užtikrinti tinkamą keitimas informaciją tarp mūsų žvalgybos tarnybų ir ES viduje, ir su kitomis šalimis. Būtent dėl to aš ir negaliu pasakyti, kad buvo pakankamai nuveikta, o tai yra, ko gero, svarbiausias elementas. Gal galėtumėt paaiškinti, kiek pagerės tas keitimasis informacija, kuo jis skirsis nuo to, kuris veikia dabar. E, be mūsų konkretesnių įsipareigojimų žmogaus teisės ir tie, kasgi dabar vyksta. Dabar mes, kaip sakiau, nelabai pasitikime vieni kitais. Jūs kalbėjote apie CŽV ir Europos parlamento santyki. Pavyzdžiui, mano šalyje, Portugalijoje, žvalgybos tarnybos neturi. neturi teisės klausytis pokalbių, bet tą daro. Ir bylos nagrinėjimus tai parodo. Tebelieka pernelik daug prieštaravimų dar. Nesuprantu, kaip visa tai pagerins mūsų kovą su terorizmu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju poniai Gomeš, ponia Maier. Prašom. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš turiu klausimą dėl protokolo ketvirtojo straipsnio. Čia Kalba sukasi apie keliones į užsienį. Galbūt galėtumėte paaiškinti, e, kokia padėtis tų, kurie turi dvigubą pilietybę. Pavyzdžiui, jeigu asmuo vyksta į tą šalį, kurios pilietybę turi, ar taikomas tada tas straipsnis? E Pone Obermeier, Na, nenorėčiau tik kritiškai pasisakyti. Noriu padėkoti Europos tarybai, kad ji iškėlė tokius svarbius klausimus ir nusprendė juos spręsti. Turiu kritinių pastabų be abejo. Ir suprantu, apie ką kalba ponės Argentinė ar ponė Intveld. Negalime čia Europos parlamente kritikuoti valstybių narių už tai, kad leidžia išvykti žmonėms, kurie e, pasirodo išvyksta užsimti teroristinę veiklą. Jeigu norime išsiaiškinti, kaip, norime, kaip galėtų surgyti kelionę, identifikuodami potencialų pavojų, tai tuomet e, turim susitarti, kokios tai turbūt pastangos. Norėčiau paklausti, ar valstybės narės bandys apibriežti kokias nors normas, standartus, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie kiltų pavojai, e, ar kokie gali būti asmenys, kurie kelia pavojų, ar bus galima sudaryti kažkokius standartus, kurie padėtų mums dirbti kartu, kad būtų sutrukdyta potencialiems teroristams išvykti, vykdyti teroristinių aktų. Ir dar, tai dėl islamo valstybės ir organizuotų nusikaltamumo sąsajų buvo kalbėta apie sąsajas ar prekybos žmonėmis ir islamo valstybės e, kovotojų. E, turime pasakyti, kad čia yra nuveikta tam tikro darbo, kolegos Turkijoje yra linkę bendradarbiauti. Matome, kas vyksta Libijoje, kokias priemonės siūlys taryba tam, kad būtų galima daugiau nuveikti šioje plotmėje. Kalbame apie ryšius, kurie užsimesga tarp gerai organizuotų nusikalstamų tinklų, grupuočių, kurie daro didžiulius nusikaltimus. Dėkoju, ačiū ponia Fajon. Dėkoju. Nekartosiu visų tų klausimų ir komentarų, kuriuos uždavė kolegos ar išsakė kolegos. Norėčiau kitą dalyką paliesti. Tai būtų klausimas dėl grįžtančių piliečių. Mums trūksta strategijos, dėl to ką daryti su tais, kurie grįžta į mūsų šalis, nes turime tokių priemonių kaip pasų konfiskavimas arba Europy, Europos pilietybės atėmimas. Tačiau nežinau, ar tai padės išspręsti problemą, ar vyksta diskusija šiuo klausimu, kaip spręsti su tais žmonėmis, kurie grįžta. Manau, kad turėtume skubiai e, priimti priemonės kovai su propaganda internete, kad žiniasklaida taip laisvai teroristai naudotis negalėtų. Norėčiau paprašyti jūsų komentarų daugiau šią temą. Ar apie tai buvo kalbėta darybose? Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Kolega Fos. Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken, dass der Rat ähm, hier. Aš norėčiau padėkoti Europos tarybai už darbą šito klausimu prevencijos klausimas yra pakankamai jautrus klausimas. Aš manau, kad e, prevencinės e, priemonės įmas tekste tomis priemonėmis stengiamasi užkirsti kelią e, terorizmui ir kovotojų kelionėms tačiau kaip ne visi dalykai yra rimtai apgalvoti. Pavyzdžiui, keitimasis informacija. Taip, tai iš principo yra minima, tačiau jeigu noriu kovoti su užsienio e, kovotojais, kurie yra labai judus ir žino, e, kaip e, visus būdus, kaip galima lengviau keliauti, tai tuomet reikia iš tikrųjų tinkamai valdyti duomenų apdarojimą, bankinių duomenų, ryšių duomenų E, apdarojimą. Ar kas nors yra daroma šioje srityje užsienio kovotojų klausimų? Nes reikia identifikuoti radikalizavimuose apraiškas dar prieš jiems tampant realiais kovotojais. Would... Baigėme klausimų seansą ir dabar suteiksiu galimybę atsakyti Ta pačia tvarka, kaip ir pradėjus pasisakymus. Kolega Loik, prašau. Yes, um, thank you, thank you. I will try to regroup uh, the... Dėkoju, aš pasistengsiu uh, sugrupuoti uh, klausimus ir dėkoju Jums už Jūsų pastabas ir klausimus. Pirmiausia, ketinimas. Tai yra nepaprastai svarbus e, mūsų diskusijų elementas ir mes tikrai labai atidžiai stengiamės viską išnagrinėti. Kaip kai kas iš jūsų minėjo, Europos baudžiamoji teisė ir e, nacionalinės sistemos nenumato atsakomybės už ketinimus. Baudžiama tik tai yra už veikas, konkrečiai padarytas veikas. Tačiau mes čia kalbame apie terorizmą. Ir čia galima būtų kalbėti apie E, e, teisėtą kai kurių priemonių naudojimą ir neteisėtą kai kurių priemonių naudojimą. Tai kai kalbame apie propagandą, apie e, finansavimą, apie kokiu nors veiksmų organizavimą, tai čia viskas yra aišku. Ypač, kai yra ketinama yra įbauginti, įvykdyti teroristinį išpolį arba įtakoti vyriausybės politiką. Ir Teroriz, kai kalbame apie terorizmą, labai svarbu, kad būtų e, aišku, kokia veika yra padaryta, bet kad ir būtų numatyta bausmė už ketinimus. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes nenorime, kad žmogus, kuris teisėtai turi, pavyzdžiui, ginklą arba e, žmogus, kuris turi sprogmenų, vien dėl to, kad tai yra susijęs su jo darbo. Nenorime, kad asmenys, kurie visiškai teisėtai keliauja į kokias nors šalis, pavyzdžiui, savo tėvų gimtinę visiškai teisėtais tikslais, mes nenorime bausti šių žmonių. Ir todėl mes manome, kad iš baudžiamosios teisės perspektyvos labai svarbu yra apibrėžiant terorizmą, o mes beje jau turime pagrindų sprendime terorizmą apibrėžimą, svarbu yra išskirti ir veiką, ir ketinimą, nes vien bausti už veiką gali būti nepakankama. Uh, nes mes nenorime bausti tų žmonių, kurie visiškai teisėtai turi tam tikrų įgūdžių, pavyzdžiui, dėl to, kad, kad jie yra dirbę kariuomenėje, ar dėl to, kad jie turi sprogmenų, dėl to, kad yra susijusi su jų darbu, nenorime jų bausti, dėl to, kad jie teisėtai naudojasi tam, tam e, e, tikromis priemonėmis ir medžiagomis. Ir čia reikia labai aiškiai viską skirti. Ir čia vėlgi kyla klausimas. Kai mes žvelgime savo nacionalinės baudžiamosios teisės procedūras, tai čia aišku daug kas priklausys nuo to, kokie įrodymai bus pateikti. Kaip vyks baudžiamasis persikiojimas pagal kiekvienos šalies konstituciją ir e, joje nurodytus pagrindinius principus. Čia iš esmės niekas nesikeičia. Antra. Pone e, Agijar, Lopės Agijar, Jūs kalbėjote apie labai sudėtingą teisinę problemą. <laughs> um, first time that the anthem is played when the commission speaks. Na, pirmą kartą da, yra da, grojamas šalies gimnas, kai kalba komisijos atstovas. Nenoriu kaltinti ponau Kučikov, bet iš tikrųjų situacija yra sudėtinga. Ne mes ją sukūrėme, bet mes turime ją spręsti tiek institucinių, tiek teisinių požiūrių. Ir čia daug kas priklauso nuo to, kada kaip bus daroma. Mes turime Desugum tarybos rezoliuciją. Po to Europos taryba labai sparčiai pradėjo dirbti e, sausio 21 dieną. Ir tuo metu mes jau bendrų reikalų taryboje ištamei kalbėjome apie tai, ar nereikėtų peržiūrėti galiojančių dokumentų tam, kad galima būtų geriau kovoti su užsienio kovotojų reiškiniu. Ir šie du dalykai tiesiog sutapo, jie vyko lygiai grečiai. Ir paskutinė stadija, kai kurios valstybės narės nelaukė ir im, e, ėmėsi teisėkuros veiksmų nacionalinių lygmenių. Taigi dabar atsidūrime sudėtingoje situacijoje. Labai greitai mes turime priimti sprendimą. Labai greitai turime parengti labai aiškę nuoseklę sistemą, kuri apjungtų visus jų, vis, visą tai, kas jau buvo padaryta. Ir suprantame, kad visą tai turės pasiekmių nacionaliniai ir, ir ES teisai. Mes numatėme tą atsėjimo nuostatą, pagal kurią ES ir valstybės narės turės tarpusavį viskas spręsti remiantis ES teisę. Jau pagrindinės konvencijos 26 straipsnėje e, tai buvo numatyta. Ir mes tą straipsnį pakartojome protokole. Tai reiškia, kad e, mes turėsime šiek tiek manevro laisvės e, spręsti, ar mes norime pakoreguoti, pataisyti jau galimą sprendimą, ar mes leisime tiesiog pasimems narėms nacionalinę teisę pataisyti sprendimą priimsime vėliau. Dabar, kada, kas, kada bus pasirašyti dokumentai ir kada bus patvirtintos tarybos išvados. Pone, aš puikiai suprantu, tai apie ką Jūs kalbėjote. Mums dirbti iš tikrųjų nebuvo lengva. Ir pirmininkaučiai valstybė nebuvo lengva. Teisinių požiūrių. Tai yra da, pakankamai sudėtinga užduotis. Dėl to, ne, kad kai kurios savokos kai kurių veiksmų kriminalizavimas e, nėra naujas dalykas. E, mes turime 2008 metų pagrindų sprendimą, taigi, e, bet dabar kalbame apie kitokį kontekstą. Jau po, kalbame apie naują situaciją, nes turime Lisabono sutartį. Ir mes dabar naudosime šias, šios įgaliojimus ne ES viduje, o ES taryboje. Mes esame įsitikinę, kad, kad tai, apie ką mes kalbėjome, yra ta, iš, išskirtinė ES kompetencija. Kai kurios valstybės narės pritarė šiam požiūriui. Ir gali būti, kad, kad kai kurios protokolo dalis pateks į bendrą e, kompetenciją, tai yra, pavyzdžiui, tas komitetas 24.7. Ir aš e, pasiūlyčiau mums sutelkti pastangas Strasbūrę, e, e, kur komisija, tai valstybės narės e, galės susėsti kartu ir mes galėsime kartu priimti sprendimą dėl to, ką minėjo panas Kudžikov. Bet to mes taip pat nusprendėme, kad mes po to surinksime neoficialią ne diskusiją, kurioje galėsime neskubėdami labai aiškiai aptarti kas įeina į tik ES kompetenciją, o kas priklauso valstybių narių ir ES kompetencijai. Ir po to mes parengsime detarybos išvadas dėl protokolo. Taigi mes norime leisti savo e, šiek tiek laiko tam, kad galėtume neskubėdami aptarti visus ES teisės susijusius klausimus ir kad galima būtų tinkamai taip pat atlikti ir e, parlamentinę priežiūrą. Uh, Keitimasis informacija. Aš kolegiai paprašysiu Jums apie tai papasakoti. Pasakysiu tik vieną dalyką, kad Europos tarybos valstybės narės, sudarydamos e, kontaktinę grupę 24.7, sudarydami e, tą grupę, kuri dirbs 24 valandas per valandą, 7 dienas per savaitę ir kuri padeda keistis informaciją apie, e, apie keis, keis elgesį, apie įtarimus teroristus. Jie susitarė, kad tai neužkraus papildomų įsipareigojimų keistis informaciją, kad tai bus susiję tik su kontaktiniais biurais, centrais. Taigi ES neprisijėmė papildomų įsipareigojimų teikti papildomos informacijos. Iš esmės, praktikoje ES niekas nepasikeis, nes ES ir taip jau uh, turi tuos keitimos informacijos centrus, kurie veikia 24 valandas 7 dienas per savaitę. Toliau, e, pas, sugrįžtantis piliečiai, arba uh, geriau pirmą apie tinklus pakalbėsiu. Protokolo šeštame straipsnėje kalbama apie tinklus ir, ir pagalbą, kuri yra suteikiama tiems, kas ketina užsimti teroristinį veiklą. Tai yra tiems, kas verbuoja potencialius teroristus, kas organizuoja jų keliones ir taip toliau. Taigi apie tai kalbame šeštame straipsnėje. Dabar šiek tiek plačiau, jūs klausite, kaip elgtis su tais asmenimis, kurie grįžta uh, iš kai kurių šalių. Ir ar galima e, surasti kokią nors kitą alternatyvą, tai yra nebausti tuos žmonės, ne, ne atiminėti jų laisvės, bet kažką, kažkaip kitaip elgtis. Taip, iš tikrųjų mes apie tai kalbame. Ir e, mes žinome, kad kai kurie sugrįžtantis mūsų piliečiai yra tikrai nusikalteliai ir jie tikrai. Da, uh, ketino užsimti nusikalstamą veiklą, bet yra tokių žmonių, kurie de, yra patyrę šoką, yra patyrę psichologinės traumas ir jiems reikia pagalbos ir galbūt jie nebūtų geriausias būdas mūsų apisaugoti, juos iš karto patalpinti į kalėjimą. Bet tai yra platesnis klausimas. Toliau internetas. Tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas. Jums yra žinoma, kad mes uh, nemanome, kad ES lygmenių čia reikėtų imtis kažkokių e, reguliavimo priemonių, bet neteisėto turinio aptikimas, jo pašalinimas ir kitokio turinio kūrimas, tai yra reagavimas į tam tikrą propagandą, tai yra reikalinga. Ir uh, jau veikia interneto, provai, e, interneto providerių platforma, kuri buvo du kartus susirinkusi susitikimus, e, e, tose susitikimuose dalyvavo ponia Melstrom ir mes bendraujame su informacinių technologijų sektoriumi ir galvojame, kaip galima būtų geriau reaguoti internetinės grėsmės. Bet to buvo, nes nebuvo sukurtas ir papildomas padalinys, kuris nagrinėjęs neteisėtą turinį ir po to pateiks savo pastabas uh, internetinio ryšio provideriams, kad jie pašalintų tą turinį. Techninio pobūdžio klausimas. Kaip Jums atrodo, ar tai, ką Jūs sakėte, reiškia, kad 2008 metų pagrindų sprendimą reikės peržiūrėti? Tai yra viena iš galimybių. Arba galima bus peržiūrėti uh, tą sprendimą patvirtinant direktyvą, atsižvelgiant į Lisabono sutartį, arba galima bus palikti viską valstybėms narėms, kad jos priimtų savo sprendimus. Dėkoju. Sunku būtų ką nors ir be pridurti, nes Europos komisijos atstovas atsakė į daugelį jūsų klausimų, daugumą klausimų. Kai dėl pirmininkamčios valstybės ir tarybos pozicijos galėčiau tik pridėti, jog konvencijos protokolas yra tas dalykas, kuriam pritarė valstybės narės. Tai yra puikus pagrindas minimaliam teisės nuostatų harmonizavimui, nes turime suprasti, jog Europos taryba yra kitokia institucija nei Europos Sąjunga. Jie dirba kitaip negu mes. 56 valstybės narės sudaro Europos tarybą ir pasirašyti jų turės tiek pat. Tai nėra privaloma pasirašyti ir Europos tarybos, tarybos valstybės gali pasirašyti, jei to nori, bet nebūtinai. Tad manau, kad to protokolo papildoma pridėtinė vertė yra ta, kad mes į bendrą darbą įtraukėme ne tik ES valstybės narės, bet ir kitas valstybės už ES ribų. Tai užtikrintų ne tik sklandesnės ekstradicijos, procedūras, bet ir geresnę tarpusavio teisinę pagalbą. Galėtume geriau bendradarbiauti su šalimis, kurios yra pasirašiusios ir protokolą, ir pagrindinę konvenciją. Esame atviri, aišku, visoms valstybėms. E, aišku, Čia turime žvelgti šiek tiek kitokį spektrą. ES valstybės narės aktyviai dalyvavo diskusijoje su Europos taryba. E, Olivier štai jau paminėjo, kad taip pat turime užtikrinti, kad Europos taryboje bus ir mūsų teisinis atspaudas kažkoks, kaip įvyko po Lisabonos starties pasirašymo. visi suprato, kad ES kompetencijos rytis yra aiškios, apie jas kalbama protokole, ten kalbama apie tai, kas laikoma e, terorizmu, kas ne. E, ankstesnėje, ankstesnėse dokumentuose, pavyzdžiui, kelionės terorizmo tikslais nebuvo minimas dalykas. O štai dabar mes ko gero negalėtume pasakyti, kas būtų labiau valstybių narių kompetencija, siekiant priimti tam tikrus įgaliojimus. Bendriau kalbant, Europos taryba turėtų dirbti toliau prie šio protokolo. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas ir Europos taryba turi E, dirbti toliau, nes paprastai jos darbas reikšdavo ir naują pridėtinę vertę. Europos komisija turėtų įvertinti ir priimti sprendimą to, kas nuveikta. E, ministrų tarybose jau buvo diskutuojama apie visą tai. Ir dabar nėra vieningos nuomonės dėl to, ar mums reikės naujos kokios priemonės ar ne. Maničiau, kad galėtume pradėti nuo protokolo ir tuomet valstybės narės, jeigu norėtų, galėtų pasirašyti jį. Aš nežinojau to, kad taip greitai bus galima pradėti tą pasirašymo procedūrą. Bet um, Žinome, kokios procedūros turi būti atliktos čia. Žinome, kokį vaidmenį vaidina Europos parlamentas, kalbant apie šią pasirašymo procedūrą. Dabar kalbame apie dėrybų įgaliojimus ir dar nekalbame apie įgaliojimus pasirašymų, nes čia jie truputėlį bus skirtingi. Tai yra ta tema, dėl kurios mes taip pat diskutavome taryboje, diskutuojama komisijoje dėl to ir panašiai. Tokia padėtis yra susikloščiusi dabar. Dėkoju. Pirmininkė, matau, kad abi dvi kolegės prašė žodžio, bet atsiminkit, kad dar turėsim galimybę diskutuoti šiuo klausimu. Pone pirmininkė, bet tokia yra tvarka. Dėkoju. Mes nekalbame apie turinį, mes kalbame apie tvarką, mes norime paaiškinimų dėl sprendimo prieimimo. Tol, kol niekas nėra paaiškinta ir išteiškinta tarp tarybos ir komisijos, kieno tai yra kompetencijos ryptis ir dėl ko, tai tuomet valstybės narės negali pasirašinėti nieko, jūs negalite nieko pasirašyti, kol tai nepaaiškinta. Ir mes turime atlikti tai, ką privalome. Ir jūs dabar bandote lik ir sukti raptus aplink tą temą, bet nekalbam apie tuos darbus, kuriuos visi turim nuveikti. Ačiū. Yes. I'd like to get... Pone pirmininkė, iš sekretoriato norėčiau sulaukti ir rašto, kur būtų aiškiai pasakyta, kokia yra procedūra, kokie yra numatyti laikotarpiai, darbų grafikas, kaip tiksliai ir pasiskirstoma įgaliojimais čia. Nes Mes matėme ir seniau, e, dirbdami parlamente, kad būdavo pasit, nu, neteisingai interpretuojama darbo tvarka. Mes čia kalbame apie keliones, kalbame apie galimą terorizmą, na, neaišku, kas ir kaip. Tema juk labai rimta, tad norėčiau visų paaiškinimų ir norėčiau sekretariato gauti raštą, trumpą raštą, kur būtų labai aiškiai pasakyta, kokia yra procedūra ir situacija. Dėkui. Ar norėtumėt sureaguoti? Yes, uh, madam, I respectfully disagree. Na taip. Aš norėčiau pasakyti, kad aš nesukurato aplink vieną ar kitą temą. Norėčiau aiškiai pasakyti, mums reikia skubiai šių įgaliojimų, nes me, jeigu mes jų neturėsime, Europos Sąjunga, Europos Sąjungai dėrybose nebus atstovaujama. Tiesiog tai yra taktinis tikslas, nes jeigu neturėsime įgaliojimų, E, negalėsime nieko padaryti, mums reikia veikti praktiškai šiuo atveju. Ponas Kučiko kalbėjo apie tai, kokia yra procedūra. Jie dirba labai puikų darbą, tiesiog turime labai tvirtai ginti savo interesus. Dėl to, kad laiko maža ir vėlgi, ne mes sukūrėm tokią situaciją, tiesiog yra taip, kaip yra. Europos taryba ėmėsi iniciatyvos ir mes galime būti viena iš dėrybų šalių. Na, suprantu, laiko maža ir belieka už tai tik atsiprašyti, tačiau situacija yra tokia, kokia yra, mes bandom iš geriausių būdų iš jos suktis. Bet kuriuo atveju darybose, darybų galiojimai yra išdėstomi raštu. Visi susitarė, kad yra tokių klausimų, kurie priklauso ES kompetencijai, bet yra ir kitokių E, klausimų, kur kompetencija yra nacionalinė ar bendra, pasidalintoji. Tai dabar krodėlis tiksti, laikas bėga ir nelaikas yra gaišti. Mes norime, kad įgaliojimai būtų išdėstyti raštu ir grįšim dar prie tų dalykų tada, kai bus sprendžiama dėl projekto pasirašymui. E, būtina, kad prieš kam nors kažką pasirašant žinotume, kas yra kaip ir kad įvyktų reikiama diskusija. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Kočikov. Prašom trumpai. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė, telegrafiškai. Aš nekalbėsiu apie ES institucinius klausimus, galiu tik tai pasakyti, kad uh, kad e, įkaitų paėmimas yra e, nusikaltimas ir prašyčiau jūsų neimti įkaltų šio protokolo. Aš dėkuoju Jums už tai, kad Jūs iškėlėte labai daug klausimų. Dauguma jų buvo visiškai uh, suprantami, tačiau dauguma jų nebuvo susijusi su šiuo protokolu. Šis protokolas yra rengiamas, rengiamas labai greitai, dėl to, kad jo taikymo sritis yra labai siaura. Jisai nėra skirtas uh, stebėjimui ar prevencijai, jisai nėra skirtas radikalė, kovai su radikalėjimu. Aš dėja neturiu laiko, kad galėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip Europos taryba sprendžia visas šias minėtas problemas. Dabar mes kalbame tik tai apie protokolą. Ketinimo kriminalizavimas mes neketiname numatyti baudžiamą atsakomybę už ketinimą. Tai nėra numatyta nei pagrindinėje konvencijoje, nei protokole. Taškas. Baudžiamojoje teisėje Europoje, e, vertinant e, nusikaltimus, kalbama e, apie ketinimą ir veiką. Yra, nema, nėra, yra nemažai veikų, kurios nereikalauja ketinimo. Tačiau ES te, baudžiamojoje teisėje nėra numatyta baudžiamos atsakomybės už ketinimą ir šis protokolas neketina jos įvesti. Uh, mes pateiksime aiškinamą raštą, kuriame tik jūs galėsite atsakyti į jūsų klausimus. Yra klausimas, kuris iš tikrųjų kelia problemų, tačiau protokolas negalės jų spręsti. Mes neketiname apibrėžti, kas yra terorizmas ir e, kas yra e, kitos savokos. Tai kalbama pagrindinėje konvencijoje. Toliau. Prieš perdimas prie keitimas informaciją 24 valandas per, valand, parą, valandas per parą. Noriu pasakyti, kad e, protokolas nėra iš esmės skirtas tiems asmenims, kurie sugrįžta į Europos Sąjungą. Mes kalbame apie asmenis, kurie keliauja į tam tikras šalis, ketinami tenai užsimti vyresnę veiklą. Toliau e, keitimasis e, policijos informacija. Tas dalykas jau egzistuoja. Ir protokolas nebus taikomas nei ekstradicijai, nei dėl, e, uh, e, kokioms nors, kokią nors papildomą informaciją. Mes kalbame tik tai apie duomenys, kurie gali būti reikalingi norint sulaikyti asmenį. Taigi šis protokolas turi labai siaurą taikymo sritį. Šis protokolas negali spręsti kol kas platesnių problemų, kurios yra susijusios su terorizmu ir kurių, ko gero, mes taip greitai neįspręsime. Dėkoju Jums, sekretariatas man pranešė, kad mes parengsime Jūsų minėtą raštą ir mes sugrįšime dar prie šių klausimų, kai tik tai gausime naujos informacijos apie kokius nors poslinkius ir kai parlamentas gaus prašymą pritarti pasirašom pasi, šitam protokolui ir kitiems dokumentams. Dėkoju, dėkoju už dalyvavimą šiame posėdėje, dėkoju už jūsų bendradarbiavimą, kolegos. Ir siūlau mums e, pereiti į e, salę 3G3 SP pastate ir kitas Mūsų posėdis įvyks balandžio 13 dieną nuo 15 val. iki 18.30 ir 14 balandžio nuo 9 ryto iki 18.30 minučių. Ir tie, kas, tiems, kas iš jūsų neketina dalyvauti bendrame posėdėje, linkiu linksmų Velykų.